visiems pasisakiusiems. Diskusijos šio klausimu baigtos, o balsuosime rytoj vidudienį. Kitas darbo tvarkės klausimas, ponios esėje pranešimas dėl e, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais ir techninių reikalavimų. Pirmoji pasisakys ponia Avortman Folt. E, tikriausiai pirmininkė neto tikėjotės, tačiau e, iškilo problemų Schiphol oro uoste, e, perspėjimas dėl padėtos bombos buvo gautas, dėl to ponė Esai negalėjo atvykti ir ji paprašė, kad jai atstovaučiau. Jos vardu noriu pasakyti, jog ji labai džiaugiasi trilogo išvadomis ir susitarimu tarp komisijos ir tarybos. Ji taip pat norėtų padėkoti tarybos atstovams, komisijos nariui Barnie, kon, komiteto pirmininkiai poniai Bols, šešiliniams pranešėjams ir visiems, kurie pateikė pasiūlymus dėl pakeitimų ir prisidėjo prie tokio gero rezultato. Taip pat ir sekretoriatui dėkoja pranešė ekonomikos komiteto, kuris padeda dirbti. E, bendrosios atsiskaitimo eurais erdvės baigimas yra labai svarbus e, vidaus rinkai, tai taip pat labai svarbu ir piliečiams. Nuo e, vasario 24 dienos elektroniniai mokėjimai eurozonoje bus taip pat lengvai atliekami kaip ir mokėjimai grinaisiais pinigais. Piliečiai ir bendrovės tikrai išloš iš SEPA tos bendrosios mokėjimų eurais erdvės. Bus galima e, mokėti visoje Europoje turint vieną banko sąskaitą. Visos tarptautinės operacijos debito ir kredito bus galimos kaip kad atsis, mokėjimai vietoje. Pagal SEPA reikia tik vienos banko sąskaitos visai eurozonai, taip pat e, bus galima pasitelti į BAN tarptautinį banko sąskaitos identifikavimo numerį. Tai turi didelių pranešimų, kadangi užteks tos vienos banko sąskaitos. Jeigu žmogus dirba užsienyje, jam nebereikės kitos toje, e, atsidaryti sąskaitos toje šalyje. Jis ar jį galės gauti savo alga e, namuose turimoje sąskaitoje. SEPA taip pat leis panaudoti tą pačią kredit, debeto kortelę visoje eurozonoje. Ar išvažiavus atostogų, ar lankantis kitoje eurozono šalyse bus galima pasinaudoti tais privalumais. SEPA yra geras dalykas euro kontekste ir Europos Sąjungai. Tai atvers konkurencijai e, vidaus rinką, mokėjimų sektorius bus veiksmingesnis. E, komisija paskelbė tyrimą, pagal kurį Europos ekonomika e, sutaupys 123 milijardus eurų per šešerius metus. SEPA sukurs palankės sąlygas ir inovacijoms. Pavyzdžiui, bus galima derinti mokėjimus e, ir kartu atspindėti bendrovės e, apskaitoje juos. Suomijoje, kitose šalyse, kaip kad Niderlanduose, jau e, pradėta, pradėtas ankstyvame etape SEPA įgyvendinimas pagal SEPA bus galima lengviau atsiskaityti už prekes ir paslaugas internetu. Taip pat bus galima geriau palyginti kainas ir užsitikrinti geriausią kainą. Pavyzdžiui, bus galima e, nusipirkti pigiau kompiuterį, staupyti šimtus eurų ir galbūt tokiu būdu kainos ir visoje vidaus rinkoje sumažės. SEPA yra labai svarbi gerai funkcionuojančiai vidaus rinkai. Perėjus prie SEPA, perėjimas buvo labai lėtas praeitie ir šis reglamentas siekia išbaigti perėjimo etapą. Europos parlamentas uh, E, susitarė dėl abiejų kredito pervedimų ir tiesioginių debetų e, galutinės datos. Tai bus 2014 e, m. vasario pirmoji diena. Valstybės narės, kuriuose euras nėra teisėta atsiskaita tom atskaitimo priemonė. Ši data yra 2016 metų spalio 30 diena. Taigi yra laiko dar ir vartotojams, ir verslui pristaikyti prie e, pokyčių. Tai susiję ir su vartotojų apsauga. Dabar, pavyzdžiui, vartotojai gali apriboti tiesioginio debeto pervedimus tam tikrą e, sumą, taip pat bus e, sudaryti juodieji mokėtojų sąrašai ir po galutinės e, datos pereimo nebereikės specialių atskirų kodų vidiniams e, šalie, mokėjimams šalies viduje ir užsienyje. Taip pat buvo, nu, yra numatytas keletas, e, keletas sąlygų e, pereinamųjų po perėmė, pereinamojo lai, e, laikotarpio pabaigos. Pavyzdžiui, e, dviejus metus po pereimo bus galima taikyti e, tam tikrus e, e, standartą XML. Ir taip pat bus galima dar du papildomus metus naudoti ne į bankodą, o e, paprastą sąskaitos kodą vartotojams. Um, Pirmininkė, mes manome, kad e, šiais metais e, mes galėsime e, baigti derinti šią sistemą, kad ji galėtų veikti veiksmingai po ilgų atidėliojimų. Aš ponios Esaja vardu norėčiau pasakyti, kad esame labai patenkinti, džiaugiamės tiek bendrovių, tiek piliečių vardu. E, dėl to, kad yra susitarta, jog visi tarptautiniai pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos bus atliekamos kaip, kad e, šalies viduje atliekamos abi operacijos. Ir tai tikrai užtikrins veiksmingą e, bendrą e, mokėjimų sistemą. Dėkoju, o dabar aš suteiksiu žodį komisarui Mišel Barniek. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš taip pat norėčiau padėkoti ekonomikos ir pinigų komitetui, poniai Bals, jo pirmininkiai ir noriu ponę Vartmankulką perduoti per jūs poniai esai padėką, šiltą padėką už jos nuveiktą darbą ir už tai, kad jis sėkmingai sutarė su šešėliniais pranešiais Sofi Intveld, Svenu Gigoldu ir ponu Patar. E, ši mokėjimų erdvė yra gyvybiškai būtina mūsų ekonomikai, nes tai būtų užtikrintas didžiausias jos išnaudojimas. Mes kalbame apie erdvę, kuri užtikrintų augimą. Šis reglamento projektas, kurį svarstame, užtikrintų bendros mokėjimų erdvės gyvendinimą, atsiradimą, kaip minėjo e, ponia Vortman Kult, taip atsirastų mokėjimų eurais erdvė. E, ši erdvė nebebūtų susiskaldžiusi pagal geografinės valstybių erdvės ir ji pakeistų vietos mokėjimų erdvę. Ponios ir ponai, tai yra finansinio reglamento pavyzdys, kuriuo siūlomos paslaugos realiai ekonomikai. Tai apimamos, apimama tarp valstybinė erdvė E, užtikrinama galimybė piliečiams ir įmonėms saugiai vykdyti mokėjimus. Tai taip pat bus e, naudinga ir konkurencinio pranašumo prasme. Taip pat sumažės mokėjimų mokestis. Ir tai užtikrins didesnę pridėtinę vertę vidaus rinkai. Patiktas kompromisas patobulina pradinį komisijos pasiūlymą ir tai aiškiai įrodo, koks naudingas yra mūsų drauge atliekamas darbas, jūsų sumanumo ir išminties dėka po trilogo. Aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad komisijos, didelė komisijos teksto dalis buvo patobulinta, patikslinta ir taip įvyko parlamento, dėl parlamento indėlio. Ekon komitetas, kuriame e, pranešimą rengia ponia Isaja, tikrai patobulino mūsų pasiūlymą. Ir šis tekstas naudingas vartotojams. Patiksiu keletą pavyzdžių. Išnyksta BIC kodo reikalavimas. 2014 metų, nes dabar jis reikalingas e, vykdant vietinius arba tarptautinius mokėjimus. Antra, atsisakoma, dinksta papildomi mokesčiai už pervedimus vykdomus tarp valstybių, kai šis reglamentas įsigalios. Komisija apgalėstauja dėl to, kad atsisakoma e, dviejų sakoma, dviejų uh, skirtingų nuostatų taikomų kreditams ir debetams. Tačiau E, numatytas šių nu, e, priemonių gyvendinimo tikslas reikš, kad, at, kaip jau sakiau, kad atsiranda vienintelis IBAN kodas, kuris bus naudojamas. Komisija iki 2012 metų pabaigos numato, kad e, galios dabartiniai nuostatai ir taip pat numatome, kad e, e, bus peržiūrėta e, mokėjimų paslaugų direktyva. Tai iš esmės yra principiniai pareiš dalykai ir komisija taip pat rengėsi tobulinti ir teikti trečiąjį teisės akto pasiūlymą, jie visi yra išvardinti jūsų, prie jūsų rezoliucijos patiktame teksto priedė. Pone pirmininkė, šiuo reglamentu mes vidaus rinką aprūpinsime reikalingą teisinio iškumo aplinką ir atsiras integruota mokėjimų eurais ir dvi Europos Sąjungoje, tai bus naudinga įmonėms, vartotojams nes galima bus labai veiksmingai, greitai įvykdyti mokėjimus visoje ES erdvėje. Tikrai labai, ne, mokant labai nedidelį mokestį už tai. Ir tai yra labai konkreti pažanga, svarbus žingsnis ir vidaus rinkai, ir piliečiai. Labai ačiū, pirmininkė. Toliau suteiksiu žodį ponė Evrin Gebhardt, kuri kalbės įimko vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas daug dėmesio skyrė SEPA klausimui, jo labiau, kad šioje erdvėje svarbu užtikrinti ir vartotojų aps apsaugą. Aš labai džiaugiuosi to kompromisu, kurį mums pasisekė pasiekti kartu su komisija, jo labiau, kad ir po diskusijos mūsų komitete parodė, kad šis pasiūlymas yra geras, juo labiau, kad mes savo pilietėms ir piliečiams galime pasakyti, kad rengiant šį teisės aktą buvo galvojama ir apie juos. Sienos mokėjimų erdvėje yra tikros sienos ir dabar tos sienos bus panaikinamos, e, atveriant e, judumą. Aš e, labai džiaugiuosi, kad bendroje mokėjimų eurais erdvėje galės laisvai judėti mūsų pilietės ir piliečiai turintys vieną vienintelę sąskaitą. Tai yra labai svarbus klausimas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau ne tik joms, tačiau ir tiems vartotojams, kurie yra judus, kurie atostogauja, kurie nori daryti pavedimus į kitą valstybę narę. Džiugu tai, kad buvo susitarta dėl vienintelio galutinio laikotarpio, per kurį turės būti pereita prie kredito pervedimo ir tiesioginio debeto vieningos sistemos. Būtų buvę blogai, jei tos, toms dviems operacijoms būtų numatyti skirtingi terminai. Jo labiau, kad tas teisinės e, aiškumas ir tikrumas yra mums visiems reikalingas. Trečias svarbus dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra mūsų piliečių informacija. Daugelis bijo tos uh, naujos tarptautinės banko sąskaitos ir to numerio, IBAN numerio. Tačiau, e, jei panagrinėsime, kas tas numeris yra ir jei tinkamiau informuosime savo piliečius, tai tas velnės nebus toks baisus, kaip atrodo. Nomatus ton politikon omadon. Uh, Ačiū. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausiai EPP frakcijos vardu ponas Mitchell, ne jo salėje nėra, taigi jam žodis nebus suteikiamas. Tada kreipiuosi į kolegą iš S ir D frakcijos įvarį padar. Kolegos, pirmiausia, Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį gerą, ryštingą darbą. Dėkuoju ir visiems šešėliniams pranešėjams. Šis pranešimas yra labai gražus pavyzdys to, kaip bendrijos metodas gali e, atnešti tikrai teigiamų rezultatų, tokių rezultatų, kurie e, dar labiau tvirtina kilnėje e, bendrosios rinkos idėją. Mums reikia bendrų taisyklių, bendro supratimo valstybės narės dažnai sukelia chaosą, kadangi laikosi skirtingų principų, tai kenkia e, vartotojams ir kenkia bendrosios rinkos dvasiai. Dabar turime e, dirbti toliau, kad atžvelgtume į visas sistemas skirtingas ir rastume kompromisą. Visi pokyčiai kainuoja ir praeina e, daug laiko, kol prie jų priprantama. E, socialistų ir demokratų e, frakcijai išeities taškas buvo suvokimas, kad reikia bendrų europietiškų taisyklių. Taip pat reikia nepamiršti, jog būna apsaugoti, būtina apsaugoti vartotojus ir vietos praktiką. Dėl to mes paremėme bendrą datą pereiti prie e, SEPA ir norime paminėti, kad kitų pasiūlymų pateikėme. Pavyzdžiui, E, kaina ar galimas kainų šuolis, nors e, konkurencija didėja, kainos turėtų mažėti ir mes e, prašytume komisijos būti labai budre iškart įsigaliojus reglamentui. SEPA valdymas E, yra bankų veikimo sritis, tačiau reglamentas akcentuoja tai, kad reikia įtraukti visus susijusius asmenys į valdymo e, procesus. Kitas dalykas e, - banko identifikavimo kodo nebereikės po 14 metų vasario 14. -osios o e, nuo 16 metų e, lapkričio 30 dienos nebereikės e, to tarptautiniams atsiskaitinėms. Reikia tikėtis, kad IBAN funkcionavimas bus skaidrus, reikia, kad visi pervedimai būtų legalūs teisėti Mm, žinome, kad e, buvo tam tikros painiavos įvesta, kai atsirado skirtingi taikymai, pavyzdžiui, didelės vertės pervedimams šalies viduje buvo numatytas tam tikras laikotarpis. E, įsigaliojus sepai e, klientai per šešerius metus sutaupys 123 milijardus eurų ir tikiuosi, kad ateitie matysime daugiau teigiamų mm, rezultatų. Dėkui. Dabar žodis Sofi Intvelt liberalų vardu. Ačiū, noriu visų pirma padėkoti pranešėjai, kuri dėja įstrigo oro uoste, ir, bet ji puikiai padirbėjo rengdama šį pranešimą. Aš nesigilinsiu į pranešimo detalės, nes jas jau pristatė uh, kolegos, pranešėjos atstovė taip pat pristatė, kokių, kokios naudos galime tikėtis iš bendros ekonomin... E, mokėjimo eurais erdvės. Bet noriu taip pat pakalbėti apie patį procesą, kuris mūsų laukia. Nes kai, kal... kai kalbame apie tą bendrą mokėjimo eurais erdvę, vienintelis klausimas, kuris atina į galvą, kodėl taip ilgai jos neatsirado, kodėl ir numatė tiek daug pernamų laikotarpių ir išimčių, juk išgyvename krizę. Uh, kodėl mes neužbaigėme vidaus rinkos kūrimo. Ir toks nereikšmingas dalykas kaip, kaip kredito pervedimai ir tiesioginis debetas yra nesunkiai pasiekiamas. Man atrodo, kad svarbiausia, jog žmonėms teks priprasti prie, naujų, prie naujos sistemos, bet kaip pažvelkite į graikus, prisiminkime, e, kas, ką reiškia arabų pavasaris. Ar iš tikrųjų 12 skaičių kodo pakeitimas 10 skaičių kodų yra toks didelis dalykas. Europai reikia pakeisti vidaus rinką. Mes turime sustiprinti savo ekonominės pozicijas pasaulyje. Mokėjimai yra vidaus rinkos e, variklis ir be abejo elektroninės prekybos e, katalizatorius. Aš tikiuosi, kad bus laikomasi terminų, kurie yra tikrai labai palankus ir kad kalbant apie naujus mokėjimo metodus, tai procesas numatomas bus patesnis nei iki šiol egzistavęs. Ačiū, ponas Gygoldas Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą taip pat su jumis, ponė Barnė, nes uh, Šiuo teisės aktu siekiama sukurti bendrą mokėjimų erdvę, o tai, kad tai truko tiek ilgai, yra tipiška, nes tai rodo, kad e, kas nutinka, kai bandoma dėlsti įgyvendinant bendrus europinius standartus. Pone Sofija Intfeld kalbėjo apie tai, kad galima buvo parengti šį pasiūlymą ir anksčiau, suteikiant didesnės naudos mūsų naudotojams ir įmonės, taip pat nebūtų turėjusios e, laukti tiek ilgai, kol reikės įvesti bendrus standartus. Iškyla klausimas, e, kas e, atsitiks su tiesioginio debeto gražinimo teise. Mes sieksime, kad komisija šį klausimą išspręstų, e, tačiau svarbu tai, kad šios teisės liktų valstybių narių kompetencijoje. Jo labiau, kad e, tokios teisės nepalikimas valstybei nariai, bent jau Vokietijoje, sukeltų chaosą. Juo labiau, kad e, Vokietija jau įsteigusi tiesioginio debeto sistemą, kuri padeda sutaikyti milijonus eurų. Mes manome, kad tą sistemą reikėtų išlaikyti. E, taip pat svarbu ir mokėjimų erdvėje e, įdėkti demokratijos principus ateityje. Noriu padėkoti ponui Barnie E, džiaugiuosi, kad ne, e, ne tik Europos mokėjimų taryba ateityje numatys standartus, tačiau ir kitos interesuotosios šalis. Ačiū. Ačiū, ponia Gigoldai. Dabar žodis ponui Nikos Huntis iš Europos jungtinių kairiųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, šiandien vyksančios diskusijos atrodo atitrūkę nuo realybės. Bent jau taip galima būtų jas interpretuoti, bet aš nesakau, aš sakau tai ne dėl to, kas įvyko vakar dėl Graikijos parlamento primto sprendimo nuosmukis ir griežtos taupimo priemonės. Žinoma, tai problema, su kuriamis susiduria tik Graikija. Mes kalbame apie mokėjimus eurais, kreditus, debetinius mokėjimus. Vis, vis nauji Europos regionai sudarė su sunkumais. Įdomiausia, kad mes sprendžiame šį klausimą būtent tuo metu, kai e, europiečiai visai nebeturi eurų kišenėse. Kam bus naudinga vieninga mokėjimo eurais erdvė rinkos? E, E, didžiulės bendrovės, jos tikriausiai labiausiai laukia SEPA atsiradimo, nes atsižvelgiant į susidariusi e, susidariusią situaciją ir būtinybę e, ginti vartotojų teisės, norėčiau pasakyti štai ką. Dėl siūlomų pokyčių išauks kaštai, tačiau turime pasirūpinti, kad tų te, kaštų netektų finansuoti e, piliečiams. E, turime pasirūpinti, kad bankai neperkeltų visų, visos išaugusių mokėjimų naštos e, žmonėms. Dar vienas dalykas. Ir tai aktualu, kalbant apie elektroninius pinigus, reikia e, įdėkti priemonės, kurios leistų spręsti sukčiavimo prieš vartotojus atvejus. Gerai, kad numatytas tik vienas terminas ir taip pat turime pasirūpinti, kad nebūtų jokių mokesčių už korteles. Pone Huntis, du kolegos nori Jums užduoti klausimus pakėlę melinasias korteles. Visų pirma, žodis ponui Hans Pėte Martinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane kiek nustebino pono Huntis mintis. Ar Graikija yra tokia izoliuota, kad čia nevykdomi pervedimai į užsienį? Ar jūs bijote, kad e, tiek daug žmonių iš jūsų šalies vyks į kitas ES šalis ir kaip darbuotojai, migrantai darys e, pervedimus į jūsų šalį? Ar nemanote, kad e, bus sumažinta ir pervedimų kaina, o bankai gal naudos mažiau gaus? Dėl to jūs baiminatės? Aš. Pone Huntis, e, aš nemanau, kad jūs supratote, ką aš sakiau. Tikrai bankai išloš. Nežinau, ar tikrai supratote tai, ką turėjau galvoje. Pone e, Matinai, neneigiu e, iš to, tų dalykų, kuriuos jūs sakote, bet mes turime pagalvoti apie uh, tai, ką tai reiškia ilgesnėje perspektyvoje. Žmonės dabar nebeturi pajamų ir turime galvoti apie dabartinę ekonominę situaciją ES. Manau, neneiksite tų dalykų ir kalbėti reikia ne tik apie Graikiją. Graikija e, e atsiliepia krizė mm, ir taupimas algoms, kitoms išmokoms ir negalime e, pritarti pasiūlymams. Ponas Gygo. Gilgut. Aš noriu pateikti taip pat klausimą. Visiškai palaikau e, neturtingus žmonės Graikijoje, kurie turi dabar pakelti visą krizės naštą. Reikia e, prisimti atsakomybę už tai ir už visą Europos integracijos projektą, bet jūs kai ko nesuprantate. Jūs labai konkrečiai kalbėjote apie SEPA ir sakėte, kas turi pasikeisti, bet per šešėlinių. Uh, pranešėjų susitikimus nebuvo nei jūsų, nei jūsų darbuotojų, kurie pateiktų pranešimus. Taigi aš nežinau, kodėl dabar jūs keliate klausimus dėl pranešimo, kai turėjote galimybę ir pareigą apginti savo mintis. Tai yra e, dviejopa kalba, veidmainiška kalba. Manau, kad panas Gygold neteisingus terminus pavartojo. Galbūt yra skirtingos priežastys dėl to, kodėl negalėjau įsitraukti į procedūrą teikiant pradinę nuomonę, bet ką aš sakau dabar, mūsų nuomonė yra svarbi ir kalbant antrą kartą apie tai, manau, kad plenarnė sesija yra galimybė žmonėms e, pateikti savo pastabas dėl uh, E, atitinkamų pranešimų, nežinau kodėl, mano dabar rankos turėtų būti surištos. Dėkuoju dabar ponas Terho FD vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. E, bendra mokėjimų eurais erdvė e, yra idėja, kurią mes parlamente remsime. Ši erdvė svarbi tiek mūsų pilietėms, tiek piliečiams. Praktinės naudos taip pat bus, e, todėl kad visi galėsime atsiskaityti ES, o e, tiesioginio debeto procedūros e, palengvins visą mokėjimų vykdymą. Tačiau yra praktinių problemų, kai kurios šalis sugeba pasistumėti į priekį daug greičiau nei kitos. Kol tik dalis šios sistemos bus įgyvendinama, e, nauda bus ribota. Taigi mes tikriausiai nesurinksime tiek e, pajamų, kiek tikėjomės. Be to ir pati sistema turi problemų tose valstybėse, kurios jau turi šias sistemas. Pavyzdžiui, e, Suomijoje piliečiai turi įsidėmėti daug ilgesnės sąskaitos, sąskaita, sąskaitų numeriai yra ilgesni ir tai kai kam yra sudėtinga, kas nori įsiminti šios numerius um, atmintinai. Be to, e, užsienio operacijos dabar tapo daug paprastesnės, tačiau vietiniai mokėjimai dabar tapo tokie patys sudėtingi kaip ir mokėjimai į kitas valstybės narės. Taigi galima pasakyti, kad ši sistema nebūtinai yra labai naudinga ir labai svarbu dar kartą peržiūrėti tinkamus perinamosius laikotarpius. Ačiū dabar panas Martin, frakcija nepriklausančių narių vardu. Daugeliui daug kas čia atrodo labai biurokratiška, tačiau Europą reikia gebėti pajausti. Ir eikime tuo Europos pavasaros keliu. Manau, kad visiems taps šilčiau. Aš pats esu iš vietovės, kurios kaimynai yra Šveicarija ir Vokietija. Vieną kartą Lindau mieste turėjo sumokėti penkių Vokietijos markių baudą už kelio eismo pažeidimą. Dėl bankų mokesčių e, tie, tos penkios markės tam tapo dešimtimi markių, o vėliau ir septyniasdešimčia markių. Atleiskit, turiu Jūs nutraukti, tačiau yra problema su vertimu į prancūzų kalbą. Štai kodėl aš turėjau Jūs nutraukti. Jūs galite vėl pradėti savo pasisakymą iš naujo. Ačiū. Niekada nepatyriau tokio dalyko, tačiau dar kartą galiu pasisakyti. Kaip tik tie, kurie e, kritikuoja biurokratiją ir centralizmą, e, šiame pasiūlyme gali pastebėti, kad Europa kūrėsi. Ir dabar vyksta kažkas tokio kaip ES pavasaris. Orai atšyla. Aš pats esu iš e, šalies, kurios kaiminės yra Šveicarija ir Austrija. Ir aš vieną kartą lindau mieste, turėjau sumokėti penkių Vokietijos markių baudą už kelių eismo pažeidimą, tačiau vėliau ši bauda tapo 70 Vokietijos markių bauda dėl bankų mokesčių darant nevietinį pavedimą. Taigi, e, dabar mes visi jaučiame tą bendrumą, jaučiame, kad ta erdvė nieko nekainuos. Antras dalykas. E, kartais įmonės turi skirtingų dukterinių įmonių. Austrai, pavyzdžiui, kartais turi kokių filialų Čekijoje arba Vokietijoje. Ir pavedimai buvo tikrai brangus, kartais net 20 šimtųjų procentų, o kai kurie pavedimai e, užtrukdavo, kartais reikėdavo skirtingų sąskaitų, todėl buhalterinės procedūros buvo itin sudėtingos. E, Taip pat buvo sudėtinga bendradarbiauti su skirtingomis institucijomis. Taigi labai gerai, kad pagaliau sulaukime šio pasiūlymo. Aišku, visi būtume norėję, kad šis pasiūlymas būtų pateiktas kaip galima anksčiau. Tačiau mes visi dabar labai aiškiai galime stebėti, kaip vyksta vietinio mokėjimo pavedimai, kaip vyksta įvairių mokėjimo srautai. Aš tikiuosi, kad vis daugiau iniciatyvų prisidės prie greitesnio ES pavasario ateimo. Ačiū. Dabar leisim. <clears throat> Išklausysim Žampol Gozės dvi minutės kalbės. Mėly kolegos, gerbimas komisarė, žinote, kaip vertinu jūsų veiklą, jūsų veiksmus. Šiandien svarstama diskusijos tema yra labai svarbu. Aš <clears throat> E, praeitą kadenciją rengiau pranešimą dėl e, mokėjimų paslaugų, todėl mokėjimai yra labai svarbus ES. Noriu paminėti labai opų klausimą. Tai yra e, daugia šalia komisija tarpusavio mainų. Aš tą komisiją palaikau nuo pat pradžių 2007-aisiais prasidėjo jos veikla, šios komisijos e, veikla yra teisėta. E, todėl, kad e, mokėjimo paslaugos yra komersinės paslaugos, todėl Svarbu, kad e, pagal antrąjį direktyvos straipsnį, kurią ką tik minėjau, veikiančios finansinės įstaigos galėtų vykdyti savo komercinę veiklą ir e, gautų atitinkamą atlygį už tai, tačiau šis atlygis turi atitikti e, suteikiamą paslaugą. <clears throat> Todėl minėta komisija, tiksliau komisiniai mokesčiai buvo per daug aukšti per tam tikrą laikotarpį. Ir e, dabar mes šiuo tekstu bandome reglamentuoti klausimą, kuris šiuo metu svarstamas Teisingumo teisme. Iki 2017 metų leidžiame imti atitinkamus komisinius mokesčius už e, finansinius mokėjimus. <clears throat> Taigi visi vykdomi veiksmai nėra pakankamai uh, skaidrus ir nuseklus. Mes <clears throat> privalome dabar priimti sprendimą, kuris galėtų tapti pavyzdžių, e, priimant bankininkystės ryties sprendimus ateityje. Todėl mes turime nepamiršti, kad tik e, šeši, e, <clears throat> šešios valstybės narės taiko atitinkamus mokesčius ir kitos valstybės netaiko, todėl padėtis nėra skaidri. Pirmininkai, ačiū ponai Gozės. Norėčiau steigti tai žodį kolegai Kutas dabar dvi minutės kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisijos nariai. <clears throat> Pasiūlymas e, nustatyti vieningą mokėjimų erdvę ES vartotojams gali būti labai naudingas, <clears throat> gali turėti vieną banko sąskaitą ir jie naudodamas atlikti mokėjimus visoje Europos Sąjungoje. Taip mokėjimai būtų vykdomi žymiai e, greičiau. Ir <clears throat> e, toks dalykas suteiktų didelį ekonominį pranašumą. Būtų galima sutaupyti per metus maždaug milijardą eurų sąnaudų. Palankiai vertinu taip pat ir nustatytą galutinį terminą pereimo nacionalinių mokėjimų sistemų prie europinės sistemos. Negalime leisti, kad tas procesas um, labai ilgai užtruktų ir ilgai tęstusi. Manau, kad numatytas komisinis mokestis <clears throat> lėšų pervedimui yra naudingas privačiam sektoriui. 2011 metų tinkamas nutarimas e, teigia, kad 15,7 procentai visų mokėjimų ES buvo e, vykdomi naudojantis Europinė mokėjimų e, sistema, tačiau privalome nepamiršti ir vartotojų apsaugos lygio, kuris privalo išlikti aukštas. Turime vykdyti informavimo atitinkamas programas ir įtraukti visus sektorius, tiek viešai, tiek privatų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 kuriuose šalise nekilnojamo turto e, rinkoje. Tačiau, kai norima mm, padaryti pavedimą, pavyzdžiui, iš Bulgarijos banko į kitą Bulgarijos banką, eurais tai traktuojama kaip tarptautinis pervedimas ir įmamas mokestis iš abiejų sandorio šalių. Tai tai padidina, aišku, 10 procentų e, viso sandorio kaina. Manau, kad šis dokumentas, kurį aptarėme šiandien, ženkliai pagerins situaciją, ypač šalise, kurios nėra eurozonos narės. Tačiau yra dar ir kitas klausimas. Nepriklausoma nuo to, ką mes čia bekalbėtume apie komisinius ar ką kitą, kas, e, ką nustatytų rinka. Pasiūlymas reglamentui rodo, kad turint tam tikrus teisinius instrumentus galima reguliuoti rinkliavas ir komisinius ir tai yra kelias, kurio turime žengti. Ačiū. Toliau panas Otmas Karasas. Pone pirmininkė, bendroji rinka negali veikti be bendros valiutos, bendroji valiuta negali veikti be vieningos mokėjimų erdvės. Šie trys stiklai, jų įgyvendinimas vyko pakankamai sunkiai ir kai kur juntamas ir dabar pasipriešinimas šiems tikslams. Europos parlamentas kartu su taryba dabar priemi reikiamus sprendimus 2014 sausio 1 diena yra galutinis terminas siekiant įgyveninti eurozonoje vieningą mokėjimų erdvę. 2016 metų spalio 30 diena yra galutinis terminas visai ES apimančiai ir ne eurozoną. Greičiau šių tikslų nepavyks įgyvendinti, tačiau turime <clears throat> suvokti, kad E, dabar turime aiškiai matyti, kad e, šis sprendimas leis e, įmonėms, kurios veikia kitose valstybėse narėse, nebūtinai ten steigti ir banko sąskaitas. Galėsime sutaupyti milijardą eurų, greičiau vykdyti mokėjimus ir todėl primdami šį sprendimą šiandien daug padarysime vartotojų labui, sukursime didesnę pridėtinę vertę, siejama su narystė Europos Sąjungoje. <clears throat> Pone pirmininkė, tai, kad Europos parlamentas turi, e, turi dalyvauti ir informacijos kampanijoje, tokiu būdu parodysime apčiuopiamą naudą, kurią iš šių sprendimų pajus piliečiai <clears throat> ir e, sugebėsime išlaikyti e, elektroninius mokėjimų reikalavimus, nereikės e, papildomų pakeitimų, taigi tai yra geras kompromisinis sprendimas ir tuo pačiu žingsnis į priekį. Ačiū dabar, kalbės Monika Flašikova Benova, prašau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos bendroji rinka apimanti mokėjimus eurais nesant didelių skirtumų tarp nacionalinių mokėjimų sistemų yra būtina prielaida siekiant vidaus rinką įtvirtinti, reikėtų padaryti daug anksčiau, tačiau džiaugiamės, kad šie sprendimai priimami bent jau dabar. Europos Sąjungoje SEPA taps priemonė, kurią pasitelkę Europos piliečiai ir įmonės galės patikimai e, konkurencingomis kainomis vykdyti savo mokėjimus. Tokiu būdu didės konkurencingumas e, mokėjimų paslaugų srityje ir bus greičiau E, įgyvendinami atitinkami sprendimai. Taip pat bus sutaupoma lėšų ir pasiekiamas didesnis veiklos efektyvumas. Be to visoje eurozonoje turėtų sumažėti finansinių paslaugų kainos, tai turėtų būti naudinga toms valstybėms, kuriuose šios paslaugos šiuo metu per brangios. Politiniu požiūriu tai yra svarbu įgyvendinant strategijos 2020 nuostatas, pagal kurias ekonominė erdvė reikėtų veiktis, veikti e, protingiau, todėl reikėtų greičiau pereiti prie vieningos Europos mokėjimų erdvės, tai būtų labai naudinga mūsų piliečiams. Ačiū poniai Benovai. Paskutinis susiregistravęs kalbės yra ponas Melceris. Techninė pažanga įgyvenus vieningą Europos mokėjimo erdvę yra akivaizdi. Bus galima geriau planuoti, prognozuoti e, likvidumą, <clears throat> sumažinti mokėjimų e, trukmę, nepaisant to, kad e, dalyvaujantiems šioje sistemoje bankams galbūt reikės šiek susitaikyti su mažesniu pelnų IBAN ir BIC sistemos teikia daug privalumų, tačiau jos pakankamai sudėtingos vyresnio amžiaus žmonės, todėl nelabai e, lengvai galėsiu jomis naudotis, todėl palankiai vertinu Europos parlamento pastangas užtikrinti, kad būtų išlaikyti ir e, senesnio pavyzdžio mokėjimo pavyzdžiai ir e, sistemos taip pat būtina kovoti su E, asmeninių duomenų e, piratavimu. E, todėl labai svarbu išlaikyti besąlyginę galimybę atšaukti pavedimus. Būtina stiprinti vieningą ES mokėjimo erdvę, tačiau šiuo metu esame liudininkai rinkoje įvairių pigių programinių įrangų, ypatingai išmaniesiams telefonams skirtų, e, kurios siejamos taip pat su nemažu skaičiumi pavojų e, įgyvendinant šią naują sistemą. Dabar spontaniškai pasakymai pirmasis panas Silvestris kalbės. Ačiū, pane pirminkė. Ačiū, komisarė. Čia mes žengėme svarbu žingsnį į priekį, kurdami bendrą mokėjimų sistemą visoje eurozonoje nuo 14 metų vasario 1. Tai yra svarbus žingsnis, e, kuriant bendrą rinką ir bendrąją valiutą, e, o tai duoda didelių ekonominių pranašumų. Galima staupyti milijonus eurų per metus, palyginti su dabartiniais kaštais. Ir tai, aišku, yra labai naudinga vartotojams. Bendroji mokėjimų sistema eurais yra labai svarbus žingsnis. Tokiu būdu e, mes panaudojame bendrijos metodą, kuris yra artimas mano šaliai, mano parlamentui. Labai ačiū, ponė Silvestri. Toliau pana Tikau. Spațiul unic de plăți în euro este esențial pentru realizarea pieței interne Datorită legăturii bendra mokėjimo eurus erdvė ir labai svarbi tam, kad galėtų veikti vidaus rinka ir kad joje galėtų būti teikiamas bankininkystės paslaugos. Taip, taip pat sudarytų pagrindą ir elektroninių sąskaitų sistemai, kuri galėtų veikti Europoje. Todėl turėtume skatinti perkelti kiek daugiau finansinių, kiek man daugiau finansinių priemonių į SEPA. Tai būtų labai svarbu. Ir be abejo, visos šios sistemos turėtų atitikti ISO 222 standartus. Elektroninių sąskaitų sistema ir SEPA turėtų būti suderintos ir jos turėtų sudaryti bendrą viešąją elektroninių mokėjimų sistemą, kurie turėtų paremti ir tiek nacionalinės vyriausybės, tiek uh, Europos Sąjungą. Ir būtų gerai, jeigu komisijos narės mums išsameu papasakotų apie savo planus. Doamnă președinte, Dėkuoju, pane Basescu. pieței unice, Europa are nevoie de... Dėkuoju. Tam, kad gerai funkcionuotų vidaus rinka, Europai reikia naujos e, mokėjimo sistemos ir ji turėtų būti veiksminga. Būtina užtikrinti spartų perėjimą Prie šios sistemos reikia kuo skubiau suskurti integruotą bendrą mokėjimo eurais erdvę. SEPA prisidėtų prie mažesnių, prie sąnaudų mažinimo, tai būtų labai svarbu. Pavyzdžiui, ir per šešius metus ekonominė SEPA, SEPAS nauda galėtų sudaryti maždaug 300 milijardų eurų. Be to, reikėtų derinti ir pervedimų ir mokėjimų e, sistemas visoje Europoje. Ir manau, kad e, Ir manau, kad mes turime kuo labiau skatinti SEPOS naudojimą. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, fungovanie. Pane pirmininkė, komisijos nariai, vidaus rinką be sienų, nepanaikinus sienų finansų sektorioje galėtų visapusiškai veikti, todėl, todėl palankiai vertiname tarptautiniais standartais grindžiamą vieningos mokėjimų erdvės sukūrimą, kuri, kuris turėtų supaprastinti mokėjimus ta aplinkybė, kad 2014 metais Eurozonos valstybės, o 2016 metų visos mm, ES valstybės vykdytų mm, pervedimus ir mokėjimus mm, remdamosis vienodą sistemą, reiškia, kad vis labiau kur, baigiama kurti vidaus rinką mūsų piliečiai, tai vertintų teigiamai vieninga mokėjimo erdvė bankų sektoriuje turėtų pradėti veikti sklandžiai, be kliūčių ir e, sistemos įdėgymas neturėtų vykti labai sudėtingai. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos puikų darbą. Ir puiku, kad ji siūlo supaprastinti mokėjimų sistemą. Dvidešimt trys milijonai mažų ir, ir, e, e, įmonių džiaugsis dėl šio pasiūlymo, kadangi jie sudaro geresnės sąlygas jų augimui ir padės joms mažinti kainus, e, sąnaudas. Kartu mums reikia parengti plašią informavimo kampaniją. Ši sistema taip pat turėtų būti labai patikima, kadangi žinome, kad e, e, šiandienos aplinkybėmis, kai niekas nebepasitikė bankais, kai stebima žmonės protestuojančios prieš aktą susitarimą, Turime pasirūpinti, kad ši sistema veiktų tinkamai ir patikimai. Iš Džemkė. Paskutinis kalbėtojas panas Ziemkė. Aha, czyli, że ja. Y, e, y, e, otóż bardzo chciałem podziękować. Y, e, ja mam do pana komisarza. Noriu padėkoti komisarui ir užduoti klausimą. Manau, kad reikalas yra gana paprastas toms šalims, kurios jau naudoja eurą. Tačiau ES yra šalių, kurios norėtų turėti euro valiutą ir yra šalių, kurios nusekliai sako, kad, kad naudos nacionalinę valiutą. Taigi mano klausimas toks. Ar galime būti tikri, kad reglamentai, kurie apims visą ES iki 2016 metų ir įsigalios daug anksčiau. Jie bus taikomi taip pat rinkiniai karalystiai. Nes juk Junktinės karalystės bankinė sistema yra labai svarbi visai Europai. Ačiū. Dabar komisaras Barnyje. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė Pirmkė, aš pasistengsiu tiksliai atsakyti į pateiktus klausimus. Pasistengsiu kiekvienam atsakyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Gepart už tai, kad ji priminė mums visiems, kad buvo patobulintas komisijos pasiūlymas e, šiame parlamente ir kad bu, ypač buvo patobulintos nuostatos susijusios su vartotojo apsauga. Aš e, norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie finansinės paslaugas, vienas iš svarbiausių mano prioritetų šiemet bus būtent vartotojų apsauga. Jūs tą pamatysite, kai bus vykdoma finansinių produktų direktyvos peržiūra, panas Gusės taip puikiai apie tai žino. Ir taip pat, kai bus kalbama apie e, draudimo bendrovių veiklą. Vartotojų apsauga bus mūsų prioritetas, bus prioritetinės sritis. Svarbu informuoti vartotojus, ponui Kutės galiu pasakyti, kad taip pat ponui Padai, ponas Tiro, jūs, ponė, padar kalbėjote apie e, pokyčius. Iš tikrųjų, mes norime paskatinti kultūrinius e, pokyčius. Uh, O tam reikės vartotojus gerai informuoti apie tai, kas vyksta. Ir aš manau, kad galima būtų pasakyti, kad e, patys bankai turėtų įsitraukti į šią veiklą tam, kad galėtų gerai apsaugoti e, vartotojus. Pone Kokavičiui, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes labai daug dėmesio skirsime tam, kad šis reglamentas tinkamai būtų taikomas. ir steksime, kad bankai tinkamai jį taikytų. Aš manau, kad SEPA būtina tinkamai administruoti. Ir jūs puikiai žinote, kad vėlgi šioje, šioje srityje e, man daugiausia rūpi vartotojai. Pane Intvelt, jūs žinote, kad komisija norėjo, kad būtų dirbama sparčiau, tačiau dirbo parlamentas taryba ir Europos komisija. Ir mes parengėme kompromisą, kuris mano galva yra pakankamai e, dinamiškas, mes pasiekėm dinamišką kompromisą. Ponas Karas, kad tik kalbėjau, kad mums reikėtų, kad viskas būtų parengta 2013 metų. Pone Tikau, galiu pasakyti, kad SEPOS klausimas yra susijęs su, su um, elektroninės elektroninę prekybą. Ir šie e, klausimai yra labai labai techniniai. E, kalbame ir apie elektroninį parašą, elektroninę sąskaitą, apie saugius mokėjimus. Pone Daly ir pone Kros labai daug dirba tam, kad mes paskatintume elektroninės prekybos e, plėtrą. Ir iš tikrųjų Kolega iš Graikijos galiu pasakyti, kad dabar, kai jo tautiečiai išgyvena tokias sudėtingas aplinkybės, mes padarysime viską, kad e, galima būtų pagerinti jų padėtį. Aš labai gerbiu jūsų šalį, gerai ją pa, pa, pažįstu. Ir aš žinau, kad e, jūs norite, kad e, mokėjimai vyktų kuo geriau, jūs norite uh, kad e, Europos ūkis būtų kuo labiau integruotas. Ir visi, visos ES valstybės narės rodo dabar solidarumo jūsų e, atžvilgių. Ir kai mes žvelgime, pavyzdžiui, į tai, kaip yra priimami turistai jūsų šalyje kok... E, ir suprantame, kad Graikija būtų labai suinteresuota, kad būtų kuo skubiau užbaigta vidaus rinka. Toliau tiesioginio debeto operacijos. Mes jau apie tai kalbėjome. Ar mes galėtume žengti dar toliau? Na, aš dar pasvarstysiu apie tai, kai vyks mokėjimų direktyvos ir jos gyvenimo padarinių peržiūra. Panas Gozės, kaip visada, pateikė tikrus klausimus, realius klausimus. Jūs kalbėjote apie daugia šalį tarp bankinį mokestį. Aš ketinu pateikti jums tekstą, pasiūlymą, kuriame bus išdėstytas tvarus dabartinių problemų sprendimas, toks tekstas, kuris užtikrins, jog nebūtų slėpiami jokie papildomi mokesčiai, kad viskas būtų aišku. Ir Jūs jau sakėte, kad šio daugiau šalto bankinio mokesčio taikymas šiuose šalyse galėtų sukelti papildomų problemų. Ir todėl buvo kalbama apie perinamuosius laikotarpius. Ir o, mes galvojame, kad iki 2017 metų galima būtų pratesti šios laikotarpius. Ir tai be abejo yra susiję ir su o, banko kortelių klausimu. Jūs apie tai, pane, kalbėjote. Ponas Molzer. Mol kalbėjo apie vartotojų apsaugą ir apie tai, jog mes privalome užtikrinti, jos visos operacijos vyktų saugiai. Aš galiu pasakyti, kad šis reglamentas apsaugos vartotojų teisę, kadangi bus e, e, nustatytos e, tiesioginio debito operacijų sumos. Be to, kiekvienas kiekvienas gavėjas ir jo banko turės e, e, patikrinti, e, ar iš tikrųjų turėtų vykti mokėjimas. Taigi mes viską padarysime, kad vartotojai būtų kuo geriau apsaugoti. Ponas Stojanov pateikė klausimą apie nacionalinės sistemas. Aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą. Deja, negaliu dabar atsakyti į jūsų klausimą. Aš atliksiu tyrimą, aš viską išteiškinsiu ir jums atsakysiu raštu. Pone Busesku ir kiti kalbėjo apie tai, kad šis pasiūlymas padės nemažai sutaupyti. Pone Flašikova kalbėjo apie tai, kad e, šis dokumentas sukurs geresnį konkurencinę aplinką ir manau, kad jį buvo visiškai teisingai, kalbėjo visiškai teisingai, o panas Karas kalbėjo apie pridėtinę vertę. Ir Beje, mes ką tik ir kalbėjome apie tai, kad mes turime šiuo pasiūlymu skurti pridėtinę vertę vidaus rinkoje. Ponu Zemke galiu pasakyti, kad, kad šis projektas bus skirtas mokėjimams eurais visoje ES, ne vien tik tai eurozonoje. O Baigdamas, ponė Pirinkė, aš norėčiau pasakyti, kad ponė Sajar puikiai padirbėjo ir aš norėčiau padėkoti jai už kokybišką darbą. Ačiū komisijos nariui, ponios ir ponai. Diskusijos e, dėl šio pranešimo baigtos. Balsuosime rytoj 12 val. Mūsų darbo tvarkė dabar.